Misschien is het wel aardig om even te vragen. Ik denk dat we dat aan de commissie moeten vragen. Dėkuoju už pranešimą. Ir dabar norėčiau paklausyti komisijos štai, ką. kaipgi yra su Lichtensteinos įstojimu į Šengeno erdvę. E, yra pasakyta, kad protokolas pasirašytas, tačiau dar nesuderinti tvarkarašį. Taigi, taigi kokios datos yra numatytos dėl Lichtensteino stojimo į Šengino erdvę. Toliau, Šveicarijos ir Lichtensteino balsai atitinkamuose forumuose balsamo metu. Taigi, kokiu pagrindu yra pribuotas e, šių šalių balso teisė. Barakauskienė. Pone Barakauskienė, aš tikiuosi, kad teisingai ištariu. Ar esate salėje? Pone pirmininkė, aš irgi galiu atsakyti. Na, tiesą sakant, pirmą klausimą jau kolegai iš tarybos pasižadė atsakyti. Na ir šis klausimas buvo aptar, trumpai aptartas ir nuolatinių atstovų komitete. Antrasis klausimas, ponė pirmininkė. Čia turiu pripažinti, kad atsakyti į jį negaliu, nes ne visai supratau antrąjį klausimą. Galbūt, pra, galbūt parlamento narys Venderkam galėtų pakartoti šį klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiame projekte yra pranešėjo rekomendacija. Uh, pagal kurią Šveicarijos ir Lichtensteino atstovų balsų teisė Frontex valdymo organuose turėtų būti apribota. Taigi norėčiau paklausti, dėl kokių priežasčių. Ar dėl to, kad šios šalis neturi jūrų, ar gal dėl kokios kitos priežasties? Na, atsakymas yra labai paprastas. Frontex yra ES agentūra. Na ir šios šalis yra asocijuotos šalis, bet ne valstybės narės. Ir todėl dėl institucinių priežasčių nėra įmanoma šiom šalim suteikti pilną, teisę, bals, pilną balsavimo teisę, nes teisinių požiūrių šios šalis yra trečiasis šalis. Dėkoju. Vandenglas, ar norėtumėte dar sugrįžti? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ne, tai yra štai tiek aš noriu sužinoti. Dėkuoju. Na kągi, galime baigti diskusijas dėl 15 darbo tvarkės punkto ir perikime prie 16, tai Europos bendrijos ir Bekistano sutarimas dėl redmisijos. Na, mes jau antras iki keisimės nuomonėmis dėl šio klausimės 2000. 2000 metų rugsėjo mėnesį buvo suteikti galiojimai komisija dėl redmisijos su Pakistanu. Šios darybos baigėsi 2007 metais. Buvo pradėta sustarimo procedūra ir 2008 metų rugsėjo mėnesį procedūra buvo pradėta iš naujo ir buvo užbaigta 2009 metų kovo mėnesį. Taigi Komisija prašo tarybos ir pakis, parlamento galimybės baigti, um, užbaigti ir patvirtinti šį sutarimą. Ir tiesą sakant, prieš sutikiant žodį pranešėjai ponui Sogar, norėčiau priminti, kad kai kalbėjome apie pono Klas, anksis pranešimą, uh, buvo nustatyta Pakeitimo teikimo data iki gegužės 11 dienos 12 valandos. Taigi, te galite teikti pakeitimus ne dėl teisės akto, dėl rezoliucijos projekto. Na ir tikimės, kad e, gegužės 31 dieną, birželio 1 dieną galėsime aptarti šios pranešimus. Na ir dabar suteiksiu žodį pranešėjai ponai Sogar. Dėkoju. Na, bandysiu pasakyti vengrų kalbą. Na, dėl šio pranešimo yra ke, išlikę keletas klausimų. Na ir visi esame gavę pranešimo kopiją. O taip pat ir atsakymus dėl ES ir Pakistano sutarimo dėl redmisijos. Buvo iškelta keletas klausimų susijusių žmogaus teisėmis. Ir iš tarybos gavome atsakymus. Taigi remintis šiais atsakymais galiu patvirtinti, kad net, net jeigu ir teisės reikalų komitetas kol kas dar neparengė labai aiškaus pranešimų ir nuomonės, tai neturime priežasčių nepritarti šiam sustarimui, nes visų pirma, po devinių metų nėra labai tikėtina, kad bus padaryta greitesnė pažanga Pakistane, užtikrinant žmogaus teisę apsaugą. Beje, dar vienas dalykas. Pakistanas nėra pasirašęs Ženevos konvencijas. Tačiau Pakistane vis dėlto padaryta pažanga, nes vyko darybos su Pakistano valdžios institucijomis ir dabar buvo Pakistane skirtas naujas žmogaus teisų ministras. Tiesiog tam, kad galėtume palyginti tos šalis, kurios pasirašė Ženevos konvenciją 86 e, metais 68 metais, atsiprašau, čia paminėčiau Turkiją. Taigi net jeigu ši šalis pasirašė konvenciją, vis dėlto joje dar daug žmogaus teisų pažeidimų, todėl aš nematau jokių priežasčių, dėl kurių turėtume nepritarti susitarimui. Na, kai kurie kolegos atkreipė dėmesį į galimas problemas, tačiau nematau priežasčių, kodėl reikėtų nepalaikyti šio susitarimo. Na, ir ypač sudėtinga padaryti, jie atsidurtų tūkstančiai pabėgėlių. Na ir aš rekomenduoju balsavimo metu palaikyti šią nuomonę. Dėkoju. Dėkoju, ponė Sogor. Ar kas nors norėtų pasisakyti, ponė Gijon ir po to ponė Flot. Prašau, ponė Gijon. Oui, um... Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes turime dabar pasakyti savo nuomonę dėl redmisijos susitarimo. Jau devynerius metus yra nagrinėjimas šis klausimas ir iš dalies Europos bendryje pasirašė tam tikrus dokumentus, tačiau pagal bendrąją logiką reikia pasakyti, kad ji šiuo metu pasikeitė ir dabar šią redmisijos sutartį reikia lyginti su kitom, kitais susitarimais, kurie buvo jau pasirašyti. Mes vasario mėnesį turėjome galimybę pakalbėti su komisija įvairiomis temomis. Libe ir AFET komitetų nariai buvo pakviesti į atitinkamas diskusijas. Ir vis tik teko konstatuoti, kad yra tam tikrų tokių baltų dėmių, šioje srityje. Tai yra, kai kurie klausimai lieka iki šiol atviri, neišsiaiškinti. Aišku, situacija Pakistane keičiasi, tačiau mes ją turime nagrinėti. Ir kita vertus, aš norėčiau pasakyti, kad atsižvelgiant į šio, šio metinės tendencijas, aš labai skeptiškai žiūriu į šį klausimą. Taip pat kalbant apie kitas tarptautinės sutartis, tai norėčiau pasakyti, kad ne visų jų yra pakankamai laikomasi. Pavyzdžiui, čia galima būtų patikė, paminėti Ženevos konvenciją. Nežinau, ar žmogaus teisų ministerijos įsteigimas Pakistane buvo toks būtinas, ar tai nebuvo bandymas apeiti Ženevos konvencijos. Ir toliau kitas dalykas, dėl kurio mes esame skeptiškai nusteikę, mes tai aš turiu menyje savo frak, frakciją, tai yra e, apskritai šito susitarimo įvertinimas jo efektyvumo įvertinimas. Manau, kad mes turime labai tiksliai įvertinti situaciją, žiūrėti, kaip ta šalis elgsis e, su redmisijos sutartimi. Aš, kaip jau minėjau, skeptiškai nusiteikusi tokių sustarimų pasirašymui. Dėkoju, ponė Gijom, dabar ponė Fliotra. Aš taip pat uh, norėčiau pasisakyti šią temą, nes ponė Kil Nilsen parekomendavo užsienio reikalų komiteto nariams atmesti šį klausimą, atmesti šį susitarimą. Mūsų komiteto posėdis kuriame dalyvavo atitinkami Europos komisijos pareigūnai, dėje nedavė teigiamo rezultato, nebuvo atsakyta į tam tikrus neaiškius klausimus. Ir čia jau vien galima kalbėti, kad tas redmisijos sustarimas į jį yra žiūrima kaip į Afganistano plano dalį, tai reiškia, čia e, šis klausimas yra siejamas su Afganistano piliečių grįžimu. Ir čia nekalbama apie tuos asmenis, kurie e, gyvena Europos Sąjungoje. jeigu prisiminsime e, redmisijos susitarimą su Turkija, tai taip pat reikia e, paminėti, kad Turkija sutiko pasirašyti tokį sustarimą, jeigu ES nesus, nesudarinės atitinkamų sustarimų su kitomis trečiosiamis šalimis. Taigi e, šios susitarimo pasirašymas galėtų sukelti papildomų problemų, ypač uh, jeigu Pakistano atitinkamos institucijos neišdavinės kelionės dokumentų. Jau buvo taryboje nagrinėtas leidimų gyventi klausimas ir mes žinome, kad situacija kol kas yra labai keista, tačiau yra tam tikrų spragų, kaip galima apeiti uh, kaip tam tikros vyriausybės gali apeiti tam tikras nuostatas. Čia aš turiu menį ir Afganistaną, ir Pakistaną. Kol kas yra labai daug neaiškių techninių klausimų ir šis susitarimas būtent techninė prasme yra abejotinos vertės ir e, kalbant apie mūsų santykius su tokia valstybė kaip Turkija, šis susitarimas būtų politiškai neteisingas, nesažiningas sprendimas Taigi, kaip jau minėjau, be bendrai išsakytos kritikos tokiems susitarimams, e, tai, kad reikia įvertinti tokius susitarimus ir kad turi būti gerbiamas žmogaus, teisų, e, žmogaus teisės, manau, kad reikia atmesti šio susitarimo pasirašymą kad Europos parlamentas galėtų pasvarstyti apie įgaliojimus, kuriuos e, ateityje e, galėtų gauti komisija. Dėkoju toliau ponė Grispek. Dėkoju ponė pirmininkė. Kai kurie kalbėję kolegos jau išsakė savo nuomonę ir dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai parlamentas įgyjo ne tik ben, daugiau bendros sprendimo teisų, bet taip pat įgyjo ir daugiau galių žmogaus teisų klausimų srityje. Ir kaip ir prieš mane kalbėję, kalbėtų aš kalbėsiu frakcijos vardu ir mes ir toliau nagrinėsime šią temą su, su kolegomis. Tačiau jau dabar norėčiau uh, paraginti elgtis labai atsargiai, ne tik dėl to, kad yra žmogaus teisų ministerija ir ne tik dėl to, kad praėjo labai daug laiko nuo dėrybų pradžios. Devynerius metus vyksta dėrybos dėl šio susitarimo. Manau, kad mes neturime kol kas galimybės suteikti pakankamų garantijų. Kaip tik yra atvirkštinė situacija. Iki šiol nebuvo ratifikuota Ženevos konvencija ir būtent dėl to mes turėtume būti dar labiau budresni, ypač kalbant apie pagarbą žmogaus teisėms. Tiek kalbant apie atskirų pavienių asmenų teises, tiek apie žmogaus teises apskritai ir nenorėdama leistis į didelės išsames diskusijas, aš vis tik norėčiau pabrėžti, kad e, Pakistanas yra tokia valstybė, kurioje žmogaus teisų situacija nėra, pate, e, nėra pakankamai gera, švelniai tariant. Be to visi iš mūsų yra gavę informacijos iš įvairių šaltinių, tame tarpe ir iš nevyriausybinių organizacijų. Uh, ir ta informacija leidžia daryti išvadas, kad Afganistano piliečių e, gražinimas vyksta pažeidžiant jų teises. Taigi jau vien tai yra pagrindas, dėl ko mes galėtume abejoti šiuo susitarimu. Mano frakcijos nariai nėra iš esmės prieš tokius susitarimus. Mes manome, kad tokie susitarimai yra reikalingi, kalbant apie teisinį pagrindą, tačiau tokius susitarimus mes turime pasirašyti labai atsakingai ir dėl to reikia įvertinti visą situaciją, įvertinti, kaip yra naudojami duomenys taip, kad nepalik, ne, ne, nebūt, neliktų galimybės pasinaudoti kažkokiamis teisinėmis spragomis. Ir čia taip pat reikia kalbėti ir apie asmens duomenų apsaugą. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti tarybos atstovui, po to komisijos atstovui, kad jie sureaguotų į kai kuriuos pasisakymus kurias abejonės, kurios buvo išsakytos daugelio valstybių, e, daugeliu parlamentaro. Prašome. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė, labadiena visiems. Na, mes Esame, ne pirmas iki kalbame apie Pakistaną. Sustrimas Pakistano, dėrybės vyksta nuo 2000 metų ir tikrai nelengva sudaryti tokį sustarimą bendrijos lygių. Na, o dėl iš tarybos pusės mm, manome, kad migracijos politikos rytyje tokie sustarimai yra tikrai esminis dalykas kol kas dėrybos arba sustarimai būdavo sudaromi dvišalių pagrindų. Na ir sustarimą galbūt dar reikia E, patikslinti, tačiau e, iš ES perspektyvos tikrai būtų daug geriau sudaryti bendras sustarimą dėl redmisijos ir tokiu būdu galima būtų užtikrinti didesnį kontrolę. Ir įsigaliojus Lisabonos turčia, aišku, padidėjo ir parlamento galio šioje srityje. Todėl labai teigiamai vertiname šį sustarimą ir pritarėme jam. Mes palaikome komisijos e, vadovams daryboms ir todėl norėtume paraginti parlamentą e, patvirtinti šį sustarimą tam, kad sustarimas galėtų kiek įmanoma greičiau įsigalioti. Na, išklausime e, įvairių pastabų, įvairaus susirūpinimo, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų padėties e, Pakistane. Ir, na ir dėl šio dalyko norėčiau pasakyti, kad e, šis sustarimas dėl redmisės yra paskutinis žingsnis migracijos politikos rytyje. Na ir žmogus grįžta, gražinamas į savo kilmės šalį tik tais tuomet, jeigu yra visiškai aišku, kad nėra uh, kitos galimybės jiems e, likti gyventi ES, tarkim, jeigu, jeigu buvo patvirtinta, kad jis e, neturi teisės e, valstybės narėse gauti teisę likti, jiems nebuvo suteikta prieglopščio teisė, jeigu jis neturi te, leidimo būti šalyje. Ir aišku, jeigu yra visiškai aišku, uh, kad bus atsižvelgiama ir jo neliečiamybės saugumo principą. Tik tai tuomet jis bus gražinamas ir vadamas prielaida, kad valstybės narės uh, laikosi šių principų, kurie būdavo įtvirtinami sudarant dvišalius redmisijos sustarimus. Ir jeigu, tarkim, E, jeigu yra Pakistano pilietis ES ir jeigu buvo patikrintas visos šios prielaidos, jeigu yra, e, buvo patikrinta, kad jis nebus persikmas, todėl gali būti gražinamas. Šis susitarimas reglamentuoja Pakistano piliečių ir trečiųjų šalių iš Pakistano statusą. Bet lygiai taip pat jis liečia ir bendrijos piliečius. Nors vėlgi nemanome, kad e, Europos, nebus labai daug ES piliečių, kuriuos palies šis sutarimas. O kai dėl, kai dėl trečiųjų šalių piliečių Pakistane ar iš Pakistano, uh, Vėlgi čia yra svarbus nesintimo principas. Buvo išsakyta tam tikrų dviej, dviejonių dėl, dėl redmisijos sustarimų veiksmingumo. Ir kaip ten bebūtų, mes tikrai norime, kad galiausiai su Pakistanu būtų pasirašytas susitarimas dėl redmisijos. Ačiū dabar žodis ponui Debrauer. Ačiū pirmininkė. Norėčiau tiesiog pritarti tam, ką pasakė tarybos atstovas. Aišku, redmisijos susitarimas yra jautrus klausimas, nereikėtų to pamiršti. Be abejo, mes suprantame, kad Europos parlamentas norėtų atsargiai vertinti šį susitarimą. Tačiau tuo pat metu reikėtų aiškiai vardinti, kas yra tos remisijos sutartys. Tai yra sutartys, kurios numato, kad reikia administracinę prasme bendradarbiauti ir numatomos sąlygos, procedūros, e, kurios turėtų būti taikomos tam tikrų asmenų redmisijai į jų šalį. Šiuo atveju kalbame apie trečiųjų šalių piliečius. Taigi redmisijos susitarimas. Jame nieko nerašoma apie sąlygas, kuriomis vadovaujantis valstybė narė turėtų, būti taik, e, turėtų taikyti tą readmisijos e, sustarimą ir remiantis kuriomis priema sprendimą dėl readmisijos. Visą tai e, reglamentuoja asmens sugražinimo direktyva, kuri bus taikoma iki šių metų pabaigos. Dar tie readmisijos sustarimai, kaip yra rašoma kiekviename readmisijos sustarime, Ir man atrodo, šiuo atveju tai yra 15 straipsnis Pakistano susitarime. Tie susitarimai jokiais būdais neįtakoja valstybių narių ir trečiųjų šalių įsipareigojimų pagal tartutinę teisę bei taikomą nacionalinę teisę bei valstybių narių atžvilgių bendrijos teisę. Visa tai yra numatyta bet kurioje redmisijos sutartyje. Ir be abejo, tas pats ir galioja tam negražinimo principu, e, principui. Tas principas yra dabar įtrauktas į sutartį, jis visą laiką buvo bendrijos teisino dalis. Ir šis principas yra taikomas konkrečiai e, pagal bendrijos teisės aktus reguliuojančius prieglopščio sritį. Dabar šis principas yra taikomas visiems asmenims, kurie pakanka, patenka į tas pačias sąlygas pagal sugražinimo direktyvos nuostatas. Dabar Pakistano susitarime taip pat yra numatyta sąlyga dėl duomenų pasikeitimo. Dėl Europinio Lesepose dokumento buvo užduotas klausimas. Šis dokumentas nėra minimas sustarime su Pakistanu, nedaroma jį jokia nuoroda ir nemanoma, kad e, toks dokumentas turėtų būti naudojamas. Tad suprantu tuos nugastavimus, kuriuos įvardino kai kurie komiteto nariai. Aišku, kad e, bendrijos lesepase dokumentas yra visų pirma ypatingas dokumentas. Ir galbūt jau šiek tiek yra atgyvenęs atsižvelgiant į įvykių raidą. Na, kas atsitinka su tokiais e, sustarimais, kuriuose yra minimas e, bendrijos lėsepose dokumentas. Tiesiog trečioji šalis atsisako jį priimti, pripažinti, nes e, nėra jokių priežasčių priimti dokumentą, kurio ši šalis negali patikrinti dėl ko reikėtų priimti e, kažkokį ad hoc dokumentą, kurio galiojimas remiasi tik tai vienu kažkokiu susitarimu. Dabar dėl priežasčių, dėl kurių reikia atlikti patikrinimus. Galite užduoti klausimą, dėl ko tie patikrinimai vyko taip vėlai. Reikia atsižvelgti, atsižvelgti į laikotarpį, kuris dabar yra aptariamas pranešėja pareiškė, kad įgaliojimai, įgaliojimas buvo suteiktas 2000 metais, tačiau tai nereiškia, kad pradėjome iš karto ir dėrybas. Ir taip pat tai nereiškia, kad dėrybos buvo lengvos ar buvo lengva iškart pasiekti rezultatų. Tai pabrėžiu, nes noriu parodyti, kad iš principo visos redmisijos sutartys, kurios buvo iki šiol sudarytos, įsigaliojo visai neseniai ir buvo sudarytos neseniai. Tad siekiant atlikti e, įvertinimą, kurio paprašė taryba ir parlamentas, ten mums reikėjo surinkti pakankamai informacijos, kad mes galėtume parengti išvadas įvairiais klausimais. Tos informacijos mums reikia, kad mūsų išvados būtų patikimos ir mes galėtumėm iš jų kažko pasimokyti. Taigi, pirmininkė, jeigu norite, kad mes būtumėm naudingi parlamentui, tarybai, tai galime padaryti tik tai atlikus įvertinimą. Komisija nori pritarti tam, kas buvo pasakyta. Ir norėčiau padėkoti pranešėjai. Suprantame, kad šis klausimas yra labai jautrus. Ir esame pasirengę sugrįžti prie šio klausimo rudenį kai bus organizuotos bendresnio pobūdžio diskusijos tarp tarybos ir parlamento dėl redmisijų susitarimų ir e, praktikos, kuri buvo sukaupta jas įgyvendinant. Pirmininkė, ačiū. Atrodo, kad tas įvertinimas yra esminis elementas visame šio procese. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Sogurui, kad jis e, pristatytų paskutinės mintis. Kaip man atrodo, e, gegužės mėnesį bus organizuotas dar vienas pasikeitimas nuomonėmis šio klausimu. Jeigu klystų, na, tada nežinau. Dabar žodis ponui Sogurui. Ačiū. Norėčiau pakartoti mano kolegų nuomonę iš EPP frakcijos. Svarbu pabrėžti tai, kaip mes vertiname e, žmogaus teisės Pakistane ar kitoje trečiojo šalyje. Šis sustarimas vaidina labai svarbu vaidmenį, apsaugant ES piliečius. Dėl tos priežasties labai svarbu, kad e, Pakistano atžvilgių bent jau kai kalbama apie asmenų redmisiją, reikėtų užtikrinti, kad veikia e, žmogaus teisų, teisų apsauga užsiemančios nevyriausybinės organizacijos, kurios galėtų užtikrinti tokio žmogaus apsaugą. Tai yra to sugražinamo asmens ar asmenų grupės teisų apsaugą. Dabar norėčiau sugrįžti prie pavyzdžio, kurį aš pateikiau anksčiau dėl Turkijos. Tačiau galėčiau pateikti ir kitų pavyzdžių, pavyzdžiui, Kinija. Ji pasirašė Ženevos konvenciją 82 metais. O ir 2002 metų lapkričio mėnesį turėjo e, prasidėti dėrybos su Kinija, buvo suteikti įgaliojimai O 2009 metų Liepos mėnesį buvo pirmasis dėrybinis raundas. Iki šiol nebuvo pasirašytas joks susitarimas. Ženevos konvencijos pasirašymas negarantuoja, kad bus susidarytas geras redmisijos susitarimas. Dar vienas dalykas. Jeigu, pažiūrėjau, pažvelgsite į pasaulio žemėlapį, įskyrus Mongoliją, visos šalis, kurios e, nepasirašė e, Ženevos konvencijos, yra e, musulmoniškos šalis. Tai yra daugiausiai šalis, kuris, kurioje daugiausiai gyventojų yra musulmonai. Taip pat ir Indija nėra pasirašiusi Ženevos konvencijos. Tad man atrodo, kuo ilgiau mes lauksime, tuo didesnė galimybė, kad e, Pakistanas nuo mūsų nusigręš ir mes nepasieksime mūsų tikslų, jeigu mes atmesime tą susitarimą dėl redmisijos. Nesakau, kad e, žmogaus teisų ministerija turėtų būti uždaryta Pakistane, tačiau galbūt e, nereikėtų stabdyti to viso proceso. Ačiū. Jūs sakote, kad e, patys e, Pakistano piliečiai turėtų užtikrinti savo e, teisės. Dabar perkime prie paskutinio klausimo. Tai yra direktyvos taikymos ir ties išplėtimos menims, kurie, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga. Kaip ir kitų klausimų atžvilgių. Visų pirma, e, tokio direktyvai buvo taikoma konsultacijos procedūra, tačiau taryba nepriemė sprendimo iki 1 e, gruodžio, dėl tos priežasties dabar jai yra taikoma bendro sprendimo procedūra. Ponas Moras, ar jūs norėtumėt pasisakyti? Ne, geriau suteiksiu vis dėlto žodį komisijai, kad ji pristatytų mums naujausią informaciją, aš nežinau, kas tai galėtų padaryti. Pone Gav iš komisijos, prašome. Merci, Madame la Présidente. Je rappelle en effet les rétroactes de, de ce dossier. Et... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti prieš istoriją. Visų pirma, reikia kalbėti apie sąlygas, pagal kurias asmenys buvo traktuojami iki tol, kol jie gaudavo, gaudavo galutinį leidimą gyventi. 2007 m. birželio mėnesį komisija pateikė pasiūlymą išplėsti direktyvą 109-2003 metų, nes ji e, pastebėjo, kad šioje direktyvoje yra tam tikrų spragų. Ir tai taip pat yra susiję su e, tarybos atitinkamais pareiškimais 2003 metais šis direktyvos išplėtimas yra svarbus išplėtimas, kalbant apie bendrą Europos prieglopščio sistemą. Ir e, pagal tą sistemą turėtų būti traktuojami asmenys, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga. Taip pat ši sistema garantuotų geresnį e, geresnį pabėgėlių, kuriems yra taikoma tarptautinė apsauga, integravimą į visuomenę. Komisijos siūlomas pakeitimas turėtų užtikrinti, kad asmenys, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga, būtų traktuojami lygiai taip pat, kaip tie asmenys, kurie legaliai gyvena uh, atitinkamoje šalyje, tai yra turi ilgalaikį e, leidimą gyventi. Tai reiškia, kad e, tuomet tokie asmenys gali įsikurti ir kitoje ES valstybėje narėje, tuomet jie ten toje valstybėje narėje taip pat gauna e, ilgalaikį leidimą gyventi. E, kalbant apie esminės sąlygas, kurias turi atitikti asmo, kuris norėtų gauti ilgalaikį leidimą gyventi. Čia, pavyzdžiui, galima pateikti pavyzdį tokio pabėgėlio, kuris turi e, po penkerių metų gyvenimo atitinkamoje valstybėje narėje pateikti įrodymus, kad jis nuolat gyveno toje valstybėje narėje, taip pat jisai turi turėti pragyvenimo šaltinį, iš kurio galėtų išlaikyti savo šeimą, taip pat turėti e, sveikatos draudimą. Ir taip pat, aišku, toks asmo neturėtų kelti grėsmės aplinkai pasiūlymas keisti šią direktyvą yra susijęs su ypatinga situacija tų asmenų, tų pabėgėlių, kuriems suteikiama tartutinė apsauga. Reiškia, kad tokie asmenys negali būti traktuojami pagal bendrą e, gražinimo principą. kalbant apie Prancūzijos, kaip ir minkančios valstybės, parengtą kompromisą ir 63 sutarčių straipsnį, buvo reikalaujama vienbalsiai priimti atitinkamus sprendimus ir parlamentas pagal e, anuomet galiojusius principus su juo buvo tik tai konsultuojamasi. taip tas sprendimas tuo metu galėjo būti priimtas vienbalsiai, parlamentas jam taip pat pritarė. Dabar mes turėtume vėl pradėti diskusijas šiuo klausimu, kad būtų pasiektas susitarimas su taryba. Kadangi įsigaliojo Lisabono sutartis ir tikimės, kad e, bus galima parlamentui ir tarybai sustarti, ko galima greičiau. Komisija yra pasirengusi bendradarbiauti su pranešėjų Moras ir pateikti visą reikiamą informaciją. Ačiū, Sofija. Ačiū komisijai už pristatymą susijusiu su šiuo klausimu. Nenoriu pristatyti visos tos istorijos, prisimenant tai, kad tai yra paskutinis darbo tvarkės punktas ir visi nori kuo greičiau išeiti namo. Na, atsiprašau, kad jau taip sąžininkai kalbu, tačiau tai yra paskutinis darbo tvarkės punktas. Sofija, jūs pareiškite, kad yra vienas iš daugelio dokumentų, kurie prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai, e, tai-, jiems buvo taikoma konsultacijos e, procedūra. Tačiau labai svarbu, kad e, dabar mes turime tvirtą, gerą prieglopščio prašymo politiką. Ir tai yra vienas iš dokumentų, kuris iš tiesų prisidėtų prie tos e, prieglopščio tvirtos politikos formavimo. Kaip ir buvo sakyta, 98 metais mano kolega Martinas Ruo bandė e, inicijuoti šio pasiūlymo analizavimą, tačiau taryboje nebuvo priimtas sprendimas. Dabar visiškai situacija kitokia, nes šiam klausimui patvirtinti vieningo balsavimo nereikia. Tikiuosi, kad dabar šis klausimas bus patvirtintas taryboje pirmininkaujant belgams. Tikiuosi, kad taryba e, nesukels problemų balsuojant. Šis klausimas susijęs su didesniu skaidrumu, kad asmenims turėtų būti suteikta tarptautinė apsauga bei nuolatinis gyvenimo leidimas po penkerių metų buvimo jų vienoje valstybėje narėje. Jeigu taryba nenorės pasinaudoti bendrijos mechanizmu, e, suteikiant e, asmenims tarptautinę apsaugą, kaip jau minėjau, tai yra E, pagrindinė sąlyga, e, kad būtų suformuota tvirta prieglapščio politika ES. Nenorime, kad sužiūrėtų tokia situacija. Šis pasiūlymas turėtų būti išplėstas. Pavyzdžiui, laikas, e, per kurį kurie būna asmuo valstybė narėje, toliau nacionaliniai integracijos kriterijai ir e, negražinimo principas. Man atrodo, mes sugebėsime sustarti pirmojo svarsto metu, atsižvelgiant į tarybos kompromisinį dokumentą. Esu pasirengęs bendrauti su taryba, šešėliniais pranešėjais ir komisija. Galiausiai dėl laiko terminų. Aš suprantu, kad vis dar yra tam tikrų klausimų, kurie, kurie turėtų būti išspręsti su taryba. Jau susisiekiau su Belgija, kaip būsima pirmininkančia šalimi, tad šis klausimas nebus analizuojamas iškart. Laukiam, greičiausiai pranešimo projektą parengsiu birželio ar liepos mėnesį. Jeigu šešėliniai pranešėjai sutiks, bus organizuotas mūsų stikimas e, birželio mėnesį ir tada prasidės mūsų diskusijos. Esu optiškai, optimistiškai nusteikęs, kad įsigalios Lisabono sutarčiai šis pasiūlymas bus patvirtintas. Ačiū, sako pirmininkė. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Atsiprašau, aš negaliu skaityti jūsų e, lentelės, bet e, jūsų vardą, bet jums teikiamas žodis. Merci, madame la présidente. Euh, euh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ji pristatė šį, šią konsoliduotą dokumento versiją. Ir šioje versijoje atsispindi tos pastabos, kurios buvo išreikštos 2008 metais. Tačiau nepaisant to norėčiau paliesti keletą dalykų. Visų pirma, jeigu valstybės narės pačios nus, nusprendžia, ar asmo gauna ilgalaikį leidimą gyventi, tai tuomet reikia atsižvelgti ir į įvairias ypatingas situacijas. Pavyzdžiui, valstybės narės e, turi teisę reikalauti bent jau minimalių materialinių sąlygų, turėti sveikatos draudimą ir panašiai. Toliau e, dėl leidimo gyventi kitoje valstybėje narėje čia gali tada sprendimą priimti ta antroji valstybė narė, ypač kalbant apie asmenius, kuriems yra suteikiama tartautinė apsauga. kalbant apie asmenis, kurie turi ilgalaikį leidimą gyventi, tai bent jau anksčiau galiojo reikalavimas, kad turėtų būti atitinkamas e, pažymėjimas, raštiškas pažymėjimas ir taip pat e, buvo anksčiau bent jau kalbama apie e, galimybę susitikti šeimai, visai šeimai gyventi kartu. Taigi norėčiau paklausti, ką, e, kas čia turima omenyje. Ir taip pat kalbant apie penkerius legalaus gyvenimo atitinkamoje valstybėje narėje e, metus. Tai norėčiau paklausti, kaip yra skaičiuojami tie penkeri metai, ar įtraukiami ir, ir tie metai, kuomet asmeniui buvo taikoma e, tarptautinė apsauga. Iš tiesų, jeigu tai yra taip, tai tuomet tai ne visiškai atitinka ankstesnio parlamento pasiūlymo. Norėčiau, kad būtų pakomentuota, kaip yra skaičiuojami tie penkeri legalaus gyvenimo metai. Dėkoju. Dėkuoju, kol kas nepasisakė tarybos atstovai, ponė Burgos. Ar norėtumėte atsakyti šios klausimus? Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, kaip jau nekartą buvo čia pasakyta, e, na, taryba nepritarė komisijos tekstui. Na, nors mūsų tekstai yra panašus, tačiau nepilnai palaikome komisijos siūlymą. Todėl Mm, tiesiog e, norėčiau nušviesti tai, ką mano taryba ir dabar turint kvalifikuotą daugumą galbūt pavyks labiau starti. Na ir tose tekstuose, kur buvo, kurie buvo aptariami taryboje, yra nustatyti kitokie laiko terminai. Na, na yra nustatyti trumpesni terminai tarp to laiko, kai asmo prašė apsaugos ir kitos jo statuso suteikimo. Ir, na, būtent dėl to sutarė dauguma valstybių narių. O kai dėl šeimos sujungimo, norėčiau priminti, kad uh, tiesą sakant, didelių skirtumų nebuvo, bet nesu tikras, ar teisingai supratau jūsų klausimą. Dėkuoju, ponė Burkas. Na, ar prieš suteikiant dar sėki žodį pranešiai, ar norėtų pasisakyti dar sėki komisijos atstovė? Atrodo, kad ne, taigi paprašysiu klodo užbaigti. Na, Na, labai malonu, kad diskusijos vėl prasidės brželio mėnesį ir manau, kad paskutinis pasisakymas buvo puikus. Ir jeigu dėl tų penkių metų mes dar galėtume pasigilinti, tai būtų gerai. Kągi, kolegos, tai yra paskutinis mūsų šio dienos darbo atvarkės punktas. Jeigu daugiau kokių nors pagidavimų dėl kitų klausimų nėra, atrodo, kad nėra, kągi tuomet posėdis kelbų baigtų. Dėkoju.